ich eröffne die sitzung des haushaltskontrollausschusses. ich begrüße sie sehr herzlich. guten morgen in straßburg! Noriu pradėti šį posėdį. Noriu pasveikinti taip pat buvusi kolega, Europos investicijų banko vicepirmininką Aleksandrą Stubą. Labai malonu, turite darbo atvarkę. Niekas neprašė pakeisti darbo atvarkės. Cont News e, biuletenyje pateiktos visos žinios paskutinės. Posėdis yra transliuojamas. Mes kvietėme vyriausiai galiotinę Mogerinę atvykti pas mus, bet jį sirguliuoja. 25 sausio, kitą ketvirtadienį, e, tikriausiai sustiksime su ją, kai surenksime neįlinį posėdį. Ja pakvietėme būtent tada atvykti. Na, o tuo tarpu linkime jai kuo greičiau pasveikti. Ketvirtas klausimas pagal darbo atvarkę EIB metų ataskaita 16 metų. Yra patikta dokumentų apie EIB paramą augimui, turime dokumentus apie paramą mažoms rytinėms įmonėms, taigi turime daug e, dokumentų, linkiu Jums maloniai juos paskaityti pranešėjas šio klausimu yra ponas Valė, dabar žodis ponui Stubui. Prašom. Ačiū Ingeborg, ponė pirmininkė. Ačiū už malonius žodžius. Malonu sugrįžti vėl pas jūs. Buvau biudžeto kontrolės komiteto narys nuo 2004 iki 2008 metų ir bandžiau dabar prisiminti, ar dalyvavau e, Europos investicijų banko biudžeto vykdymo patvirtinime, bet nepavyko prisiminti. Na, kaip bebūtų, malonu sugrįžti, kaip suprantu, per kadencijos vidurėje tapote koordinatorė APP e frakcijoje. Biudžeto kontrolės komitetas, man atrodo, nuostabi vieta. Kadangi dirbau 8 metus vyriausybėje kaip ministras pirmininkas, finansų ministras, užsienio reikalų ministras, asmeniškai turiu pasakyti, kad turite suprasti, kokios tenka privilegijos būti Europos parlamento nariais, nes jūsų darbas yra labai svarbus, jūsų įtaka palyginti su nacionaliniais parlamentarais ir netgi ministrais yra didžiulės. Ir daug darbo dirbama teisėkuros komitetuose, bet kaip žinome, biudžetas ir biudžeto kontrolė yra ko gero be nesvarbiausi komitetai šiame parlamente. Taigi malonu grįžti čia vėl ir aš tikrai jaučiuosi namuose. Įdomi diena šiandien, nes šiuo metu pirmininkas Hoyer pristato EIB darbo rezultatus 17 metais. Ir per klausimų atsakymų dalį aš mielai pateiksiu Jums kai kurios iš tų skaičių taip pat. Bet prieš tai, prieš pateikdamas savo tris tezes šiandien, kaip ES veikėjas, e, Europos investicijų bankas, kuriame dirbu penkerius mėnesius, dabar jau yra ko gero geriausiai saugoma paslaptis Europoje. Tiems, kurie nori sužinoti, ką, ką, ką, ką dirba ES klimato kaitos naujojo MVI sritise, turėtų reklamuoti EIB darbą Nedaug kas žino, kad EIB yra didžiausias, didžiausias daugiašalis bankas pasaulyje. Jis tris kartų didesnis negu pasaulio bankas ir dešimt kartų didesnis negu EBRD. Tiesiog e, paprastai skaičių. Mūsų turtas sudaro 6 milijardus e, eurų. Na, sakau, mūsų turtas, tai yra jūsų turtas, 6 milijardai eurų. Mūsų kapitalas yra 250 milijardų eurų. Mūsų paskolos ir finansinės priemonės sudaro maždaug 80 milijardų eurų per metus. Jeigu e, įvertinsime pagal svertą, tai susidarys 250 milijardų eurų maždaug. E, euro, Europos biudžetas yra maždaug 150 milijardų per metus. Taigi matome, kiek ugnies galios turi EIB, ką kartais pamirštame. Ir svarbu atminti, kad jūs kontroliuojate mus ir reikia užtikrinti, kad mes elgtumėmės taip kaip priklauso. Dėl to aš ir esu. Taigi trys tezės šiandien. Pirmiausia, mūsų rezultatai 2016 metais, antra tezė dėl EFSI ir trečias dalykas skaidrumas. Ir pabandysiu tilpti man skirtas 5 ar 10 minučių. Kai dėl mūsų metų rezultatų, tai žinote, mūsų tikslas yra remti ES ekonomiką, ES politiką ir vidaus rinką. Ir aš sakyčiau, kad Keynes'o žodžiais tarp, tariant, e, mes, mums sekės visai neblogai per finansų krizę ir reikia čia padėkoti ne tik komisijai, Junkerio planui, bet ir Europos parlamentui taip pat, e, kuris e, padėjo įdėkti EFSI. Jeigu pažvelgsime į Europos ekonomiką šiuo metu, iš karto, kai išėjau iš vyriausybės, ES ekonomika pradėjo sektis kur kas geriau, ekonominiai rodikliai yra gana pozityvus, bet aišku, galime pasiekti daug daugiau, būtent naujovės srityje ir tam yra reikalingas AIB. Jeigu pažvelgsime į mūsų naujoves ir 16 metų rezultatus, tai skaičiai tokie. 16 metais mes suteikėme finansinių priemonių, paskolų, biudžeto garantijų 83,8 milijardų sumai taigi 83,8 milijardai. Jie pasiskirsti į keturias kategorijas. Tai yra aplinka ir klimatas, maždaug 17 milijardų, infrastruktūrai maždaug 20 milijardų eurų, naujovėms 13,5 milijardo, po to MVI sričiai maždaug 34 milijardai eurų. <clears throat> Ir taigi iš viso susidaro 83-84 milijardai eurų. Mm, po to, jeigu dar įvertinsim pagal svertą, pagal tai, kam skirti tie pinigai, užpildant rinkos spragas, susidaro apie 280 milijardų eurų 16 metais. Taip, toks skaičius mūsų skaičiavimais pasiekiamas. Taigi mes suteikėme 797 mm, paskolas iš esmės. Žmonės klausia, koks yra neveiksnių paskolų e, santykis. Na, turėjome 26 tokias neveikiančias paskolas, iš viso 0,4 procentų visų paskolų. Tai yra labai žemas skaičius, be ne žemiausias skaičius, lyginant su visais bankais pasaulyje. Taigi mums, ganas, e, galima sakyti, sekasi neblogai. E, buvo atliktas poveikio vertinimas, 15-16 metams ir skaičiai, kurios pateikė poveikio vertinimas, yra tokie. Pagal tyrimą EIB darbas ir investicijos e, padėjo sukurti 2,25 milijono darbo vietų ir suteikė 2,3 procento BVP eurozonoje. Žinoma, galima ginčytis dėl e, matavimų, ekonometrijos, bet faktas, kad EIB dalyvauja tam tikrose projektuose, pritraukė daugiau investicijų, padėjo sukurti virš 2 milijonų e, darbo vietų, 2,3 procento BVP. Tok, tai bus pasiekta iki 20 metų. 17 metų skaičiai yra panašus, bet paklausimą atsakymų dalį galėsiu pateikti ir tuos skaičius. Antra, norėčiau pakalbėti apie EFSI. Man atrodo, kad EFSI yra vienas geriau, viena geriausių ES naujovių. Aš asmeniškai manau, kad, na, kadangi jūs visi dalyvaujate formuojant biudžetą, jūs esate visi europiečiai, tai žinote, kad ES biudžeto dydis yra santykinai pastovus, kalbame maždaug apie 1 procentą berlų nacionalinių pajamų ir aišku, tam turės įtakos ir breksitas. Jeigu ta visa subsidijų ir finansavimo suma nedidėja, bet norime kažkokią papildomą vertę užtikrinti, ką darai. E, Pradėjai naudoti finansinės priemonės ir biudžeto garantijas, taip ir darė EFSI. Taigi EFSI sukūrimas buvo savalaikis, manau, kad Europos parlamento vaidmuo čia taip pat buvo labai svarbus. Visi žinote, EFSI 18 metų viduryje turėtų generuoti apie 350 milijardų eurų. O antras etapas iki 20 metų turėtų su, suteikti 500 milijardų eurų. E, e, skaičiai, kuriuos turime gruodžio viduryje, rodo, kad 17 metų gruodžio mėnesį buvo generuota 256 milijardai eurų per EFSI ir buvo pasiekta 82 procentai tikslinės sumos. Taigi mes tą tikslą pasieksime iki numatyto laiko. Ta prasme, EFSI dirba sėkmingai. Taip pat e, dėl EFSI Europos investicijų bankas e, yra daug saugesnis. E, anksčiau turėdavome mažiau projektų, dabar turime daugiau projektų ir rizikingesnių projektų negu anksčiau. Bet bankas šiek tiek nenoriai į tai žvelgia buvo bijomasi, kad gali rizikos, dėl rizikos nuostolių padidėti, bet tai, to neįvyko FC dėka. Mes e, taip pat e, dirbame su nacionaliniais e, vystimo bankais, turime pasirašę 25 memorandumus, taigi dirbame artimai su tais bankais. Užbėgdamas už akių kai kuriems klausimams, jūs tikriausiai paklausite apie paskirstimo problemas, kam skiriami pinigai. Pateiksiu ir skaičių apie tai, bet turiu iš karto pabrėžti, kad kvotų EFSI ar kur kitur nėra. Mes neskirstame pinigų pagal šalis. Žinoma, kuo didesnė šalis, tuo didesnė investicijų suma, bet jeigu pažvelgsime e, santykėje su BVP, skaičiai visai kitokie. Turime Estiją, Portugaliją, Graikiją, Ispaniją, Latviją, kurios pirmauja. Taigi mes bandome siekti vienodo paskirstimo, bet viskas priklauso nuo paklausos ir projektų. E, pavyzdžiui, sakoma, reikia daugiau pinigų Švedijai ar mm, Vokietijai. Mes pažiūrime į projektus, ar jie suteikia papildomas vertės, ar atitinka papildomumo kriterijus ir elgiamės atitinkamai. EFSI poveikis 15-16 metais pagal tą patį tyrimą, kurį minėjau anksčiau, yra tokie 0,7 procento BVP ir 690 vietų, darbo vietų. Taigi EFSI, manau, įrodo savo vertę. Na ir paskutinė tema, kurią norėčiau paliesti, yra skaidrumas ir valdymas. Mes galime pasigirti, kad mes pirmaujame tarp tarptautinių finansinių institucijų ir e, nubrėžiame tendencijas. Turime banko skaidrumo politiką, laikomės geriausios patirties, geriausios praktikos taisyklių. 2016 metais mes bandėme savo atskaitomybę labiau sutelkti, pristatyti viską draugiškiau skaitytojams E, mes e, sekame, ką dirba ES kovos užčiavimų biuras, OLAF. Mes suprantame, kad skaidrumas yra gerai. Ir kai biudžeto kontrolės komitetas paskelbė, paprašė mūsų paskelbti valdybos posėdžių protokolus, mes tai padarėme. Mes tengiamės būti, kaip galime, skaidresni, bandome gerinti savo komunikacijos veiklą, bet kaip jūs žinote, yra tam tikrų atvejų, kai kalbam apie skirtingas investicijas, kuomet skaidrumo užtikrinti didelio negalime. Tačiau šiais klausimais e, dirbame nuolat. Taigi, ponia pirmininkė, pabaigai e, turiu pasakyti, kad 2016 metai buvo geri metai Europos investicijų bankui, nepaisant Brexito, nepaisant Trumpo. Žvelgiant iš banko perspektyvos, metai buvo geri skaičiai geri, mes pasiekėme savo tikslų. Jeigu norite, atsakyčiau į klausimus dėl 17 metų, aš tos skaičius pateiksiu, praėjusie metai mums buvo geri taip pat. Ir aš asmeniškai manau, kad didžiausiai iššūkiai šiemet yra trys. Pirmasis būtų daugiametė finansinė programa po 20 metų. Aš mielai atsakysiu į klausimus ir apie tai, nes prižiūriu šią sritį taip pat. Antras tema tai yra diskusija dėl subsidirumo, dėl Europos vystimosi banko padalinio Europos investicijų bankė, kad būtų geriau racionalizuojamas mūsų darbas. Ir trečia tema būtų mūsų veiklos tikslai, kuriuos visada stengiamės pasiekti. Taigi, štai ką norėjau Jums pasakyti pirmiausia apie šių metų rezultatus, apie EPSI ir apie skaidrumą bei valdymą. Ačiū už dėmesį. Äh, er- Ačiū. Mm, taip, mes taip pat džiaugiamės matydami jūs vėl čia. Pamenu, kad dirbome draugė biudžeto kontrolės komitete ir buvo ir gerų dienų tuo metu. Tikriausiai pamenate, kad mes pertvarkėme sekretoriatui skiriamus, skiriamas išmokas. Ponas uh, E, Belauai buvo pranešėjęs tuo metu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai esu dėkingas ponui Štubui, kad atėjo į mūsų komitetą atsiskaityti. Susitikime, kuris įvyko EIB, gavome daug informacijos ir tikrai esame už ją dėkingi. Savo pranešime aš aptarsiu visus šiuos klausimus ir tikriausiai kolegos sutiks su manimi, kad kai iškyla problemų, mes siekiame susitikti su EIB atstovais ir išsiaiškinti, kokie klausimai yra svarbiausi. Jau buvo aptartas EFSI fondas, geografiniai kriterijai. Labai svarbu, kokius statistinius duomenis gauname. Taip pat daug ką apsprendžia šalių bendros nacionalinės įplaukos. O tai svarbu nusprendžiant, kokias sumas skirti konkrečioms sritims. E, su EIB sutarėme, kad parlamento e, ankstesniuose pranešimuose e, išdėstos rekomendacijos turi būti įgyvendinamos. Džiaugiamės, kad būtent tai ir daroma. Norėčiau kai ką pasakyti apie EIB veiklos ataskaitą. Tame pranešime yra apriepta viskas. Šiuo metu rengiami atskiri pranešimai, pavyzdžiui, dėl statistinių duomenų, dėl darbo ES viduje EIB, dėl EIB veiklos už ES ribų. Būtų gerai, kad tai būtų sutelkta viename pranešime. Klimato kaita yra kitas mums svarbus klausimas ir EIB nori mm, tapti vienu pagrindiniu veikėju šioje srityje. 25 procentai visų EIB investicijų yra skiriamos e, energijos našumui. Tai geras dalykas. Būtų gerai, kad EIB darbe kuris susijęs su EFSI fondu, e, tas darbas suintensyvėtų ir ta dalis būtų didesnė nei 25 procentai. Galbūt reikėtų daugiau uh, padirbėti e, investicijų srityje, dirbti daugiau EFSI kryptimi EIB turi aktyviau e, skatinti investicijas į energijos virsmo projektus ir atsisakyti iškastinio kūro, nes kitaip ateityje mums teks emigruoti kažkur tai. Tikiuosi, kad EIB būtent ir dirbs tokiomis kryptimis, kad nereiks daryti papildomo spaudimo kad mm, pasaulinės įmonės ir toliau investuos į e, energijos sektorių. Toliau skaidrumas ir mokesčiai, kiti svarbus klausimai Europos parlamentui. Investicijų projektuose reikia ypač dėlio skaidrumo ir tinkamų apmokestinimo taisyklių vengti be mokestinių zonų. Parlamento tyrimų, laikinasis tyrimų komitetas daug nuveikė, domydamasi situaciją šioje srityje įvairiose šalise. Mes norime, kad, būt, kad, būt, kad įmonės teiktų skato ataskaitas apie tai, kiek mokesčių sumoka kiekvienoje šalyje. Ir, uh, apie, ir apie tai užsiminsime šių metų ataskaitoje apie biudžeto įgyvendinimą, kuris bus rengiamas biudžeto kontrolės komitete. Uh, Taip pat reikėtų kalbėti ir apie Junkerio gyvendinamo plano sukuriamą mm, mm, papildomą daugiklio efektą. Šis aspektas buvo pamirštas. At, buvo užsiminta apie būtinybę e, duomenis skelbti pal, palyginamo, palyginamojoje duomenų lentelėje. E, Taip pat e, e, siekiame patvirtinti saistančius reikalavimus dėl skaidrumo, dėl to papildomumo, e, poveikio. Parlamentas prašo, kad būtų gyvendintas naujas reglamentas, kuris buvo patvirtintas gan neseniai. Norime, kad EIB aktyviau dalyvautų šioje srityje, užtikrintų skaidrumą Junkerio plano įgyvendinime, nes kitaip susidarys įspūdis, kad Junkerio planas yra tiesiog projektas, kurį AIB galėjo ir taip įgyvendinti, pasitelkęs jau iki tol turėtus instrumentus. Reikia akcentuoti, kad Junkerio planas duoda papildomos naudos, ypač, pavyzdžiui, investicijos į energijos našumą turime didinti e, investicijų kiekį, projektų, investicinių projektų skiriamų energijos virsmui kiekį. Taip pat e, e, šie projektai finansuojami ir iš kitų šaltinių. Techninė parama. 2017-aisiais EIB išplėtė veiklą šioje srityje, taip pat ir veikdama už ES, veikdamas už ES ribų. Uh, Europos investicijų bankas pademonstravo, kad yra reikalinga struktūra ir pademonstravo, kad jis geba dirbti šioje srityje, e, padėti valstybėms panaudoti e, investicinius fondus. Mm vertina šias operacijas, turiu pasakyti, kad svarbu vaidmenį vaidina nacionaliniai vystimo bankai. Italijoje, pavyzdžiui, yra stambus to užsimantis bankas, egzistuoja struktūra, kuri yra tiesiogiai susijusi su nacionaliniais e, vystimo bankais. Reikėtų daugiau investicijų iš Europos investicijų banko. Būtų tikrai gerai, būtų geras dalykas paskatinti nacionalinės vyriausybės pritraukti, skatinti ir privačias investicijas. Tai aktualu kalbant apie ES investicijas visose šalise. Yra tikrai daug peno apmąstymams, rengėme 2016 ataskaitą ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonės. Po to da, dar nesvarstėme 2016 ataskaitos, bet netrukus parlamente bus svarstomas šis pranešimas. Dabar žodis ponui Štubui atsakyti, nes pranešėjas uždavė visą seriją klausimų. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Vali. Noriu padėkoti už gerą bendradarbiavimą pranešėjo ir EIB nes įvyko susitikimų įvairiais ligmenimis, turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis vakar. Atsakydamėsi konkrečius jūsų iškeltus klausimus, geografinis pasiskirstimas buvo pirmasis klausimas. Čioje srityje, žinoma, bankas mm, stengiasi dirbti kuo geriau ir atsižvelgti, kaip jau sakiau, į, į projektus, kurie yra susijęs su tam tikrais poreikiais, atsižvelgti taip pat į tą E, papildomos naudos e, koficijantą, kurį užtikrina darbas konkrečiose srityse. Bandome išsiaiškinti visų pirma, ar projektas padės uždirbti pinigų, ar, ar bus susijęs su nuostoliais. Atėjęs dirbti į banką, nustebau, suvokęs, kad tas bankas yra nepelno bankas. Tačiau vis dėlto. E, banko ataskaitose siekiame pusiausvros. Žinau, kad Italijoje ir Ispanijoje sumos yra šiais metais didesnės, taip pat ir Prancūzijoje ir Vokietijoje, dėl to, kad tai yra didelės valstybės. O Junktinėje karalystėje e, to, tie fondai yra labai nedideli, dėl, pažiūrėjau, 2017-aisiais, dėl akivaizdžių priežasčių. Tačiau jeigu vertintume investicijas vienam žmogui arba investicijų kiekį pagal BVP dydį, situacija staiga pasidaro kitokia. Ir šiandien spaudos e, konferencijoje Werner Hoyer paskelbs tuos duomenys apie 2016 metus. Kitas jūsų iškeltas klausimas, kurį teisingai iškėlėte, jūs kalbėjote apie klimato kaitą ir aplinkosaugą apie energijos našumą. Norite, kad daugiau EFSI projektų bus, būtų skiriama šiai sričiai, mes tai ir bandome, pas, tuo ir bandome pasiekti. Esame vienas iš keleto pasaulio bankų, kurie e, skiria dėmesį ne tik tvariam vystimuisi, bet ir aplinkosauginiams projektams. Ir be to esame pirmasis pasaulio bankas išleidęs žaliasias obligacijas. Todėl visada e, e, laikomės. Pari, nepamirštame prievolės viską atidžiai stebėti, kruopšiai vertinti ir, ir aiškinamės, kaip tos prievalės laikomės. Taip pat noriu pasiremti savo kaip finansų ministro darbu ir pasakyti, kad visas darbas EIB viduje, mūsų darbas laikytis prievolės kruopšiai viską tikrinti yra lab, sadina labai svarbu vaidmenį, todėl galime pasinaudoti priemonėmis dėl mokesčių skaidrumo, pasitelkti e, e, EBPO, mm, BEP sistema ir parlamentos čia labai stiprių postumių davė, nagrinėdamas Panamos skandalą, mm, kitas rytis ir žengta svarbių žingsnių priekin. Jūs taip pat minėjote tą papildomo daugiklio poveikį, e, grandininę reakciją. Mes to siekiame. Mes norime su, sutelkti investicijas, investuotojus į grupę. Mes turime aukščiausią e, reitingą kreditų reitingavimo institucijų ir jeigu, visi, jeigu EIB pareiškia, kad dalyvaus kokiam nors projekte, tai pritraukia kitų investuotojų ir tai yra tas papildomo e, poveikio efektas. Ir būtent tai užtikrina tą pageidaujamą e, papildomą efektą. Mes šiuo metu e, vykdome e, nemažai projektų, kurie e, nėra rizikingi. Tai yra susijęs su rizika. Jeigu neprisimtume tos rizikos, nebūtų įmanoma iš vis užsiimti verslu. Daugybė mūsų vykdomų projektų priskirtinų specialiems projektams. Bankiniais terminais kalbant, kai kurie EIB bankininkais kitaip viską vertina, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų mes norime imtis tokių projektų. Trešdalis visų projektų, kurių, kuriuos įgyvendiname per EFSI programą, yra susijęs su rizika. E, techninės paramos srityje mes, e, mūsų tikslas yra teikti kiek įmanoma daugiau patarimų ir konsultacijų. Toks yra mūsų darbas. Ačiū. 12 kolegų nori užduoti klausimus. Norėčiau paprašyti visų kalbėti neilgiau nei dvi minutės ir aš tikrai labai griežtai prižiūrėsiu, kad jūs neviršytumėte jums kalbėti skirto laiko. Ponas Novakov. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad mes galime surenkti šiandien šias diskusijas ir aš mastau apie ateitį. Aš manau, kad tai yra gera vieta dabar likus dviems mėnesiams, metams iki naujos daugiametės finansinės programos apie tai pamastyti. Ir kaip žinia, teks įvesti tam tikrus biudžeto apkarpimus, nes e, yra įstojančių, yra išstojanti valstybė, 2 milijard, 10 milijardų eurų prus prarasta. Taigi mūsų investicijų politika yra pats natūraliausias sąjungininkas užpildyti tą spragą. Tai, yra, tai esate jūs Europos investicijų bankas. Pažvelkime į transporto sektorių, tarkim. Pusė trilijono eurų trūksta šešeriems, septyneriems metams, kad įgyvendintumėme tikslą sukurti transeuropinius transporto tinklus. Ir man įdomu, kaip Europos investicijų bankas ketina skatinti savo veiklą, finansinius produktus tarp visų valstybių narių ir taip pat visų regionų, nes devini iš dešimt merų, su kuriais kalbėjau e, regioninės plėtros komitete, net nelabai žino, ką daro Europos investicijų bankas. Aš jų net neminėčiau tų finansinių produktų, kuriuos teikia e, garantijos, paskolos ir panašiai. Taigi, kaip, mes, kaip jūs ketinate save reklamuoti tarp naudos ga, ga, gavėjų, nestambiausių, bet ir kur kas smulkesnių ir kaip jūs ketinate uh, bendradarbiauti po 20 metų, kai pasirodys nauja daugiametė finansinė programa, tam, kad būtų toliau teikiama parama tikslams pasiekti, nes jūs esate bankas, mūsų bankas, aišku, jūs esate ekspertai, bet mes turime savo ruoštų pasiekti politinių tikslų Europa 2020 tikslų. Kaip jūs ketinate mums padėti po breksito? Ačiū. Pirmininkė. Ali. Ačiū, ponė pirmininkė ponė vicepirmininkė Štup, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, ponė Štup, už pristatymą, už pasisakymą. Pristatėte investicijų banko veiklą 16 metais, bet turint omenyje, kad bankas turi prisidėti prie ES integracijos, ekonominės, socialinės anglaudos, taip pat regioninės plėtros, manau, kyla keli klausimai, kuriuos reiktų paaiškinti. Vieną paaiškinimą jūs jau patikėte, bet yra ir kitų klausimų. Pirmiausia, investicijos daromos ES keturiuose pagrindiniuose sektoriuose - inovacijos, mažos vidinės įmonės, infrastruktūra, aplinkosauga. Visgi reikia įvertinti investicijų banko veiklos poveikį. Ar ta tas paskirstimas paskolų ir apreptis yra optimaliai naudojama ir kaip jūs ketinate užtikrinti finansavimą tuose sektoriuose, atsižvelgiant ir į BVP augimą ir užimtumą, taip pat finansavimas už ES ribų. 8,4 milijardo eurų tam tikslui buvo skiriama keturiose pagrindinėse geografinėse teritorijose, kur, su kuriomis pas, šalis, su kuriomis pasirašėme laisvos priekybos sutartis, rytų kaimynai, pietų kaimynai. Gal jūs galite paaiškinti, ar skolinimas buvo siejamas su, griežtai siejamas su, su banko taisyklėmis? ir ar tai turėjo poveikio ES valstybėms narėms. Ar jūsų analizė rodo, kad investicijos už ES ribų yra susijusios su didesnė rizika? Taip pat nėra labai aiškių apibrėžčių dėl offshore finansinių centrų ir mokestinių rojų, taip pat e, korporacinės ir slaptos jurisdikcijos. Ar tai turi įtakos jūsų darbui, kai yra bandoma įgyvendinti Europos investicijų banko projektų ciklą? kai patikiamas pasiūlymas ir po to užtikrinamas sugražinimas lėšų. Ir kur susidurite su pačiais didžiausiais sunkumais? Dėkui. Planagan, dvi minutės. Ačiū. Daug kas, ko norėjau paklausti, jau buvo už, paklausta pono Valį. O kalbant apie darbo vietų kūrimą, mes skęstame darbo vietose Airijoje, jei sukursime dar daugiau darbo vietų, tai kiekvienas turėsime po keturis ar penkis dar, darbus, bet panašu, kad tai vis tiek nepadeda už pagerinti gyvenimo kokybės, jeigu reikia sumokėti nuomą arba nuvykti į ligonį ir gydytis. Žmonės dirba, taip tiesa, bet čia kaip šuo, kuris bando pagauti uodegą, esi labai užsėmęs, bet nebūtinai labai gerai gyveni. Tai man kyla klausimas, kai kalbate apie 20 metus 2,5 milijono darbo vietų kokias, kokios tai bus darbo vietos, ar jos padės žmonėms geriau gyventi. Ir toliau konkretus klausimas dėl jūsų investicijų į miškininkystę. Norėjau užduoti klausimą apie Airiją ir kur ten skiriamos lėšos, nes nemažai lėšų buvo investuota į Airiją ir įsivaizduočiau, kad jūsų investicijos turėtų atsižvelgti pirmiausiai žmonės. Europos politiką susijusią su tvarumu, darnumu ir biologinė įvairovė. Bet dėja, miškin, in, investicijos į miškinkistės sektorių, man įdomu, koks čia yra jūsų vaidmo, nepadėjo žmonėms, nepadėjo biologiniai įvairoviai ir sukūrė tokią situaciją, kai viskas yra sodinama tam tikrose teritorijose ir tose teritorijose nelieka žmonių, nėra ūkininkavimui skirtos žemės, ne, neįmanoma auginti maisto, tiesiog yra sodinami medžiai, puiku, bet žmonės iš ten bėga. Tai aš rytoj lankysiuos susitikime savo grafystėje, kur apie 50 procentų žemės ūkiai skirtos žemės apsodintos dabar miškais, padėjus jūsų investicijoms. Tai reiškia, kad ten tiesiog neliko žmonių ir mes esame nacionalinių parkų organizacija. O dabar ji vadinama neliko žmonių organizacija. Ačiū. Toliau sąraše ponas Sarvama. Ačiū pirmininkė. Ačiū vicepirmininkė Štub už tai, kad atvykote šiandieną ir trumpai tariant labai džiugu Jūs matyti čia Europos parlamente. Žinau, Jūsų stebuklingas skaičius yra trys, bet aš keturis klausimus užduosiu. Pirmiausia, kokia yra Jūsų nuomonė apie tai, kad išaugo Europos investicijų banko valdomų fondų kaštai, ypač įgyvendinant finansinės priemonės pagal bendra, bendro valdymo sistemą. Antras klausimas, kaip investicijų banko grupė aktyviai bendradarbiauja su komisija, kad racionaliau būtų galima naudoti finansinės priemonės pagal naują daugiametę finansinę programą. Trečias klausimas, ką Jūs manote apie Junktinės karalystės statusą po Brexito? Ar jis aiškus, ar šiek tiek miglotas? Toliau, ką Jūs manote apie tai, kad tas atvėsimo laikotarpis, per, per kurį direktorių valdybos buvę nariai negali užsimti lobisnė veikla su valdytojais ir personalu. Ar nemanote, kad tas laikotarpis turėtų būti pratestas nuo 6 mėnesių iki mažiausiai 12 mėnesių? Dėkoju. Ashworth. Aleksandrai, sveikas sugrįžęs, malonu tave matyti. Du klausimai pagal tas temas, kurias komentuoja visi, bet pirmasis klausimas yra susijęs su EFSI. Šiame parlamente iš pat pradžio buvo neramu, kad truks, nebus daromas skirtumas tarp EFSI ir sang, sanglaudos, struktūrinės sanglaudos pirmos kategorijos finansavimo, kad atrodė, kad tai bus tik tai nauja, naujas papildymas. EFSI, antrasis EFSI, galvojant apie jį, kokių pamokų galėtumėme pasimokyti iš pirmojo EFSI, bandant jį patobulinti. Ir kitas klausimas susijęs su Junktinės karalystės statusu po Brexito. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad Brexitas yra, buvo labai apgailėtinas sprendimas ir dabar esame nežinome, nežinome neaiškiame statuse, nežinome, kaip toliau bus plėtojami santykiai. Taigi mano klausimas, koks yra teisinis pagrindas Junktinės karalystės dalyvavimui Europos investicijų banke. Ir kitas klausimas, gal galite numatyti, kad ateitie, tarkim, mūsų šalis galėtų toliau išlikti šio banko nare. Ačiū. Liberatskai dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė vicepirmininkė Aleksandrai, sveikas atvykęs. Norėčiau sutikti su tavimi, kad veiklos rezultatai ir tas vaidmuo, kurį jūs vaidinate, visiškai aiškus, aš, aš pritariu tam, bet pagrindinis klausimas yra dėl strateginių, Europos strateginių investicijų fondo kalbant apie geografinę struktūrą ir vaidmenį, kuris yra paska, paspatinti, pas, spartinti mažiausiai išsivyščiusių regionų plėtrą. Kartu su pirmininkė mes ketiname įsigilinti iš esmės į tuos mechanizmus, kaip jie vyksta ir norėčiau, norėtumėme jums e, pateikti daugiau informacijos, kai baigsime tuos klausimus, nes tikrai bus tam tikrų rekomendacijų ir tada galėsime vėl pasikalbėti apie tai, kaip pagerinti ar pakeisti uh, sistemą. Aš turiu ypatingai omenyje naują daugmetę finansinę programą, nes ši programa matyt bus, kitokio, bus sudaroma kitokia aplinkoje dėl breksito. Ir daugiau čia bus dėmesio skiriama investicijų didinimui ir reindustrializacijai. Ir taip pat sanglaudos fondas, kiti fondai galbūt bus apjungti kartu su strateginių investicijų fondu ir sieks 500 milijardų eurų. Ačiū. Ponas Salafranka toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasisveikinti su kolega Štub, buvusiu kolega parlamente ir padėkoti už mums sutiktą informaciją apie banko veiklos ataskaitą. Tai tikrai įspūdingas pristatymas, nes tai yra vienas svarbiausių pasaulio bankų. Uh, Praėjusiais metais šis bankas, e, šio banko e, turtas sudarė 64 milijardus eurų, 20 milijonų 20 e, milijonų žmonių padėta ir 10 milijonų žmonių galėjo pasinaudoti banko sutiktų paskolų dėka pagerintomis gyvenimo sąlygomis. E, turiu keletą klausimų, kaip ir kiti kolegos ir kaip pranešėjas Vali, noriu pakalbėti apie EIB investicijų strategiją. Iki šiol pavyko mobilizuoti e, e, 153 milijardus eurų. E, 52 procentai visų skirtų fondų panaudoti. Aš suprantu, kad dar nesibaigė numatytas. E, laikotarpis, investicijų laikotarpis, bet noriu paklausti, kaip rengėtės įgyvendinti visus iškeltus tikslus. Toliau, kalbant apie veiklą, banko veiklą trečiosiuose šalyse, 98 e, e, milijonai buvo skirti Latino Amerikos ir Azijos šalims. Ko, kokios, kokie planai e, šiems metams? Galiausiai kokia banko pozicija dėl žaliųjų obligacijų e, susijusių su klimato kaita. Žinau, kad e, bankas išleido tokių obligacijų jau šiais metais ir kaip su banko ateities planais šioje srityje. Ačiū. Ponas Celer. Labai ačiū, ponia pirmininkė sveiki sugrįžę Aleksandrai Stuvai. Mes tikrai vertiname Europos investicijų banko darbą ir ne, tai nėra vien tik tai ritualinis pasakymas. Noriu pasakyti, kad yra vykdomų programų, kurios, kurios yra labai menkos rizikos. Pažvelgiau į Vokietijoje vykdomos projektus. KFV yra nacionalinis e, vystimo bankas, daugelis e, projektų per jį vykdoma panaudojant EIB pinigus. Ir man įdomu, kaip e, tos institucijos dirba kartu, kaip visą tai veikia, kas stebi papildomas investicijas parūpinamas iš trečiųjų šalių. Kitaip sakant, kaip e, stebimas tinkamas lėšų valdymas. Taip pat e, mačiau, kad buvo skirta lėšų sanitarijos ryčiai arba dideliems e, namų statybos projektams kuomet e, finansavimas išieškomas būtent per nuomos e, e, per nuomą ir galima kažkaip tai riboti nuomos kainas. Trečias dalykas - Europos parlamento garantijos, kuomet yra tam tikra rizika Mm, rizikingoms investicijoms skiriamos garantijos. Ar yra jau kokio nors išieškojimo e, procesų vykdoma? Vicepirminkė, jūs kalbėjote apie riziką, kai bankas, aišku, privalote kalbėti apie riziką. Klausimas visgi yra, yra kokie yra jūsų kriterijai, ar jie kaip nors skiriasi nuo kitų bankų. Mhm. kokie būtų skirtumai tarptų kriterijų. Nekalbant apie atskirus projektus, galbūt galite pateikti kokiu nors skaičių, kokia dalis rizikingų paskolų buvo 16 metais. Pone Jala. Ačiū. Taip pat noriu pasisveikinti su ponu Štubu kalbu pono Pirinski vardu, nes jis turėjo išeiti į užimtumo komitetą ir norėjau užduoti porą klausimų. Visų pirma, e, dėl tos ataskaitos, e, kurią gavome, nėra išsami ir veiklos ataskaita, kalbu apie EIB veiklą ES viduje ir už jos ribų. Norėtume daugiau informacijos apie tai nei metinėje veiklos ataskaitoje, kur daugiau skirta visuomeniai, o nėra analitinių duomenų rinkinys. Todėl nekartą prašėme to ir noriu paklausti, kada mes turėsime integruotą išsame ataskaitą kur, apie veiklą, kur yra reikalinga mūsų darbe. Dėl geografinio pasiskirstimo projektų, ponas Prinski nori paklausti, stulbina tai, kad 2016-aisiais trys šalys - Bulgarija, Kroatija ir Latvija nesulaukė jokių paskolų e, o Latvija, Lietuva, Estija ir Malta neturėjo galimybės pasinaudoti garantijomis ir E, tokiais projektais. Iš patirties tikriausiai žinote, kad maži projektai irgi labai puikus, įdomus ir gražus, todėl norime paklausti, kodėl tos šalis EIB vertinimų nesulaukė dėmesio. Pon, ponas Pirinski taip pat nori paklausti apie. E, investicijas ES viduje 2015 ir 2016 ir EFSI atveju atrodo, kad yra problemų ne tik dėl geografinio projektų pasiskirstimo, bet ir dėl pasiskirstimo sektoriuose, nes kai kuriuose sritise, e, pavyzdžiui, socialin, investicijos į socialinę e, sritį a, iš EFSI nėra duomenų. Taip pat norime užduoti klausimą apie Elgesio kodekso peržiūrą. E, pirmininkė nutraukė. Kalbėtų toliau ponas De Jong. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti vicepirmininkui Stubui už jo pasisakymą, dėl to, kad jis kalbėjo apie skaidrumą. Taip pat turiu tris trumpus klausimus. Du trumpus klausimus. Pirmiausias - skundų mechanizmo politikos e, peržiūra. Aš radau informacijos apie tai viešųjų konsultacijų e, srityje. Paprastai bankas E, reaguoja, kai užduodami klausimai. Aš nieko apie tai negirdėjau, todėl norėčiau užduoti klausimą apie tai, nes tai svarbi skaidrumo dalis. Ir toliau klausimas susijęs su stebėtojais. Dėl paskolos Volkswagenui. Dėl tos paskolos Olaf ėmėsi veiksmų. Ir Olaf ataskaita apie tą paskolą, kur įtariama, kad Buvo šios lėšos panaudotos taip pat e, apgaudinėjant, e, vykdant testus Volkswageno. Olaf mini EIB, užda klausimus EIB, EIB vėlgi e, grįžta prie Olaf. Gal galite paaiškinti, yra, kokios yra nuostatos siekiant e, išvengti problemų ateityje? Aš taip pat užsirašiau į kalbančiųjų sąrašą. Noriu pasakyti, kad EIB verslo planas yra e, tvirtas, jeigu žvelgsime rinkliavas, administravimą ir taip toliau. Ponas Valiai kalbėjo apie tuos dalykus dėl nacionalinių vystimo bankų. Kaip jūs siekite užtikrinti, kad nacionaliniai vystimo bankai ir EIB nerungtiniautų arba nerengtų, taip sakant, aukcijonų. Toliau dėl privačių fondų, kurios pritraukia EIB projektai. Man susidaro įspūdis, kad viešos investicijos e, e, yra pritraukiamas nacionaliniu mastu per EIB projektus. Kiek čia yra privačių dar lėšų? Kiek naujų darbuotojų taip pat EIB įdarbino 16-17 metais e, valdymo tikslais? Prašom dabar Jums eilė atsakyti. Ačiū pirmininkė ir e, gerbai nariai už visus šios klausimus pasistengsiu kaip galima geriau atsakyti, jeigu ir ne į visus, bent, bent jau į daugumą. Ir iš eilės turbūt, kad būtų aiškiau. Ir prašom dar kelti kokią kortelę, jeigu ką nors praleisiu. Pirmasis klausimas, pono Novakov, kaip mes reklamuojame savo projektu, produktus ir kaip pasieksime 20 metų tikslų. Aš manau, kad mums trūko komunikacijos ir aš apie tai minėjau pradžioje. Manau, kad nepakankamai reklamuojame tai, ką mes darome ir tiesą sakant, komunikacijos strategija banko, banko kuris šiemet sulauks 60 metų. Tai 55 metus, kai bankas nebuvo minimas žiniuose, tai buvo gera diena. Na, Aš manau, kad mes esame ne tik ES bankas, bet ir gerų žinių bankas taip pat. Ir bandome e, nupoliruoti savo įvaizdį, taip sakoma. Mes neužsimame kokią nors e, e, reklame, mes norime reklamuoti savo veiksmus per savo veiklą. Ir manau, kad taip pakankamai gerai dirba šioje srityje. Tiesiai pasakysiu, E, turime keletą vicepirmininkų, kurie turi politinės patirties ir mes norėtume siūsti pozityvų politinį signalą, bet turime taip pat ir bankininkų, kurie nenorėtų to daryti. Taigi 20 metų tikslų siekimas. Kokia, manau, kad pasieksime tų tikslų. Manau, kad didelė diskusijos dalis bus daugiametė finansinė programa Ir kalbant apie e, daugiametę finansinę programą, aš asmeniškai manau, kad mūsų bankas pateiks savo pozicijas dėl e, daugiametės finansinės programos vasario mėnesio. Manau, kad komisija pateiks tokių pasiūlymų, kurie e, bent 10 procentų dabartinio biudžeto skirti finansinėms priemonėms ir garantijoms. Ir todėl bankui reikės pergalvoti savo darbą, nes tai yra didžiulė suma. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu 10 procentų yra 15 milijardų, 3 kart padauginus bus 45 milijardai. Tai, tai yra 45 milijardai eurų daugiau e, lėšų verslui. Ir turime sugebėti su tuo sudaroti. Ir čia aš vėliau atsakysiu į darbuotojų klausimą. Antras klausimas, kurį uždavė panas Ali, poveikis BVP ir užimtumui. Ir išorės investicijų klausimus. Aš įžanginėje kalboje sakiau ir pakartosiu, kad pagal e, dėl EIB poveikio apskritai darbo vietų kūrimui ir BVP, tai poveikio vertinimas rodo, kad 15-16 metais tai buvo 2,5 milijono darbo vietų sukurta ir 2,3 procento BVP iki 20 metų EIB poveikis. Antras klausimas, kaip mes suderiname savo taisyklės. Tikrai banko veiklos e, įvertinimas yra tikrai labai griežtas. Aš, e, aišku, turiu administracinės ir politinio darbo patirties, bet prieš kol projektas praeina pro visą mechanizmą, užtruka pusę metų. Turime departamentą e, paskolų e, valdytojų, kurie vertina projektus, e, išanalizuoja, giliai vertina po to. Toliau yra projekto valdymas, kuris daro tą patį, po to teisininkai analizuoja, rizikos vadybininkai ir galiausiai atitikties pareigūnai. Taigi projektus įvertinama iš įvairiausių kampų dokumentų, dokumentacijos ir analizės kiekis prieš suteikiant paskolą ar finansinę priemonę tiesiog yra e, stulbinantis. Taigi, jeigu daug yra analizuojama, daug kas klausia mūsų, kuo mes skiriamės nuo normalaus banko. Kaip patikimas projektas, prašymas teikti paskolą ar skirti finansinę priemonę. E, ne tik ekonomistai įvertina, yra ekonomistai, inžinieriai, mokslininkai, teisininkai, gydytojai ir taip toliau įvertina tokius projektus, ar jie veiksmingi ar ne. Tai yra susiję taip pat su tuo, kodėl mes turime dar ne mažiausią neveiksnių paskolų e, skaičių. Ponas Flanagant sakė įdomią mintį apie darbo vietas, darbo vietų kūrimą. Aš negaliu Jums pasakyti, kokios tos 2,25 e, milijono darbo vietų bus. Galime kalbėti apie ketvirtos pramonės revoliucijos įtaką, robotizaciją, 3D spausdinimą, skaitmeninimą ir taip toliau, kokią įtaką tai turės ateities darbo vietoms. Bet mes, e, skirtingai nuo daugelio kitų bankų, bandome įvertinti e, gerus rezultatus, kurių pasiekėme ir dėl mūsų griežtų e, darbo sąlygų mes bandome taip pat kūruoti geras darbo vietas. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Jūs minėjote miškininkystę ir bioįvairovę. Miškų, e, tai yra projektų valdymų užsieima 300 žmonių mūsų bankė. Ar mes viską padarome laiku, nežinau, bet stengiamės. Ponas Arvama uždavė keturis konkrečius klausimus. Pirmasis dėl apskritai e, didesnių mūsų valdomų lėšų kaštų. Pirmoji, pirmasis atsakymas. Daugelis bankų, privačių bankų mūsų nemėgsta, nes mūsų mokesčiai yra gana maži. Mes galime tai daryti, nes turime trigubo A reitingą ir e, kitiems sunku su mumis gali būti konkuruoti. E, pirmiausia, me, mūs, mūsų paskolos yra pigesnės iš tikrųjų negu daugumos daug, e, tarptautinių finansinių institucijų. Antra, mūsų tikslai susijęs su regionais yra apie 2 milijardai lėšų yra bendro finansavimo lėšos. Čia yra du elementai. Vienas dalykų, kuris kelia kainą, tai yra mes esame fondų fondas kartais. E, tai kartais atsiranda du mokesčiai. Ir antra, mes turime reguliavimo ribas, yra tam tikra nustatyta kaina ir mes jos negalime pakeisti. Atsiranda kitų e, elementų, kurie prisideda prie galutinės e, lėšų kainos, bet garantuoju Jums, kad mūsų lėšos yra gana pigios. Antras klausimas. Ar mes aktyviai bendradarbiausime su komisija racionalizuojant mūsų finansinės priemonės? Aš sakyčiau taip. Uh, tai darome e, daugiametės finansinės programos po 20 metų kontekste, tuo pat metu turi būti realistas. Būtent dėl to, kad komisija paprašė mūsų panaudoti įvairias priemonės, tai EFSI jų vis daugėja. Žvelgiant įvairias produktus, kuriuos turime, tai man aš stebiuosi, aš nesu ekonomistas, vien, pavyzdžiui, finansinės priemonės. Paskola MVI per banką pagrįsta tą priemonę, tai tokių yra dešimtis ir dešimtis. Mes bandysime visą tai racionalizuoti, supaprastinti, bet turime kartais naudoti labai naujoviškus sprendimus. Toliau klausimas dėl breksito, kurį uždavė ponas Arvama ir ponas Ašvart. Pirmiausia, santykiai tarp EIB ir Junktinės karalystės išspręsti 7 gruodžio sustarime. Taigi, Junktinė karalystė priklauso 16,1 procento banko, padalinkime tai didelis. Viena, yra, viena dalis yra sumokėtas kapitalas, įmokėtas kapitalas, tai yra kiek Junktinė karalystė sumokėjo bankui nuo 23 metų. Ir Antra dalis pareikalautinas kapitalas, tai yra jeigu mums kiltų problemų, kiek galėtume prašyti iš Junktinės karalystės mums duotų pinigų. Įmokėtas kapitalas 3,5 milijardo eurų, tai yra vieša informacija turbūt. Jie bus gražinti per 12 metų nuo sustarimo dalies, datos dalimis po 300 milijonų eurų. Tai yra pinigai, kurie bus gražinti Junktinėje karalystėje. Kodėl per 12 metų? Na, todėl, kad e, tiek užtruks gražinti kai kurias skolas. Antra dalis yra pareikalautinas kapitalas ir tai yra maždaug 35-36 milijonai, jie susiję su garantija. Kai su jais e, lėšų, e, paskolų terminai, tos, tos, tos lėšos bus gražinamos pamažu. Toliau teisinis klausimas, ar Junktinė karalystė gali likti IB narė? Ne. Dėl sutarčių, dėl statuto dėl įstatų EIB priklauso valstybės narėms, niekam daugiau. Daugiau kitų akcininkų nėra. Europos investicijų fondų situacija kita, bet EIB mm, tai neįmanoma. Ar norime bendrabiauti toliau su Junktinė karalystė? Žinoma, jokių mm, klausimų čia nekyla, bet čia yra klausimas ir pačiam bankui. Mums tai yra nuostolis, mes nenorėtume prarasti vieno iš didžiausių akcininkų bet turime susigyventi su tuo faktu ir atitinkamai mes ir elgiamės dabar. Toliau dėl atvesimo laikotarpio jūsų ketvirtas klausimas. Aš negaliu apie tai kalbėti, aš nieko čia pakankamai gerai nežinau. Bet jeigu jūs turite galvoje e, direktorių valdybos, e, kurie yra pareigūnai komandiruoti valstybių narių, vesinimo laikotarpį, tai galbūt galima kalbėti apie prailginimą nuo 6 iki 12 mėnesių, bet tikrai nežinau, kaip visa tai veikia. Žinau, kaip veikia su vicepirmininkais, bet ne su e, valstybės tarnautojais. Ponas Ašvart uždavė klausimą dėl papildomumo. Tikiuosi, kad atsakiau į pas pamokos, kurias išmokome iš EFSI pirmojo fondo Man atrodo, kad tai koks buvo rastas kompromisas dėl EFSI tarp parlamento ir komisijos bei valstybių narių padės mums čia apsispręsti. Bet dar galvosime. Ponas Liberatski uždavė klausimą dėl geografinio poveikio. Aš turiu skaičius 17 e, metams, kaip lėšos paskirstytos Man atrodo, jos šiandien bus paskelbtos viešai, tie skaičiai bus paskelbti mūsų tinklalapyje ir aš manau, kad 16 metų skaičiai yra labai panašus. Tiesiog labai e, keletas paprastų pavyzdžių, pavyzdžiui, dėl Lenkijos. EIB finansavimas Lenkijoje sudarė 5,4 milijardo eurų praėjusiais metais. Iš kitų didesnių šalių, jeigu pažvelgsime Tai galiu paminėti Ispaniją. 10,8 milijardo, Niderlandai 2,6 milijardo, Suomija 1,6 milijardo, Vokietija 7,25 milijardo ir taip toliau. Tačiau tikrasis skaičius, kurį, į kurį noriu visą pažvelgti, yra e, šalies finansavimas pagal BVP procentą. Numeris vienas yra Kipras, antra Graikija, trečias Kroatija, Lenkija, Rumunija, Portugalija, Ispanija, Italija, Vengrija ir taip toliau ir taip toliau. Ir aišku, viskas priklauso ir nuo konkrečių metų. Vienais metais, pavyzdžiui, sukūrėmės didelis projektas metro Madride, 2 milijardai eurų, tai čia daug pinigų. Ir aišku, tai padidina visą tą Ispanijai tenkančią dalį. Taip pat buvo paminėta, kad kai kurios šalis negavo jokių investicijų. Tai netiesa. Kiekviena šalis e, gavo EFSI ir EIB investicijų praėjusiais metais. Toliau buvo užduotas klausimas apie EFSI, ponas Lafranka. Skaičiai kur kas geresni, negu jūs užsiminėte. 256 milijardai eurų kol kas. Tai yra 82 procentai iš visų 305, 315 milijardų. Mūsų verslo plane, pagal mūsų verslo planą mes pasieksime tą sumą. Anksčiau kalbėdamas apie EFSI, aš neteisingą terminą panaudojau, mes ne, daugiau vengiame riziko, bet prisimame daugiau rizikos. Dėl trečiųjų šalių, pona Franka, Slafranka, 17 metų skaičiai yra tokie, kad išoriai skiriame apie 8 milijardus, plėtros ir EFTA šalims 1,6, e, viduržėme jūroje 1,96, AKR, Afrika 1,8, Latino Amerika 1,99 milijardo. Tokie skaičiai tai reikia sėti su Europos vystimosi banku, taip pat reikia racionalizuoti mūsų veiklą šiuose srityse taip pat. Klausėte klausimą apie žaliasias obligacijas. Aš sakiau, nesakysiu, kad mes vis dar renkiamės jas išleisti. Ir paskutiniai klausimai, ponas Celer, kas stebi investicijas iš trečiųjų šalių. Uh, Pone Celerį, nu, turime atitikties departamentą, kuris vadinasi OKO, pagal mūsų žargoną, kurie tikrai labai atidžiai analizuoja kartukus su rizikos vadybininkais, su teisininkais, su projektų vadybininkais. Aš nemeluosiu, jeigu pasakysiu, kad iš dešimties projektų, su kuriais turime reikalo, bent du turės atitikties problemų susijusių su stebėjimu. Nes mums rūpi taip pat ir reputacijos rizika ir mes nenorime dalyvauti jokiuose projektuose, kurie atrodo nekokie. Taigi tikrai mes labai atidžiai analizuojame projektus. Toliau pono Korn pro, klausimas dėl rizikos kriterijų. Mūsų kriterijai yra tokie patys, ko gero. Bet pirmasis skirtumas su normaliu banku yra toks, kad mes pelno nesiekime, o šiaip bankai siekia pelno ir todėl prisime daugiau rizikos. Antra, mūsų analizės procesas, aš sakyčiau, turbūt vienas griežčiausių pasaulyje. E, neveiksnių paskolų dalis. Aš minėjau praėjusius e, metų skaičių, už praeitų buvo 0,3 procentų, vidutinių virkis yra 0,4 procentai. Nedaug bankų gali tuo pasigirti. Kaip bus su EFSI, aš nežinau. Galbūt bus daugiau neveiksnių paskolų, bet kol kas viskas gerai. Manau, kad minėjau 26 iš 7, virš 700 projektų ar paskolų, kurios yra neveiksnios. Tai jeigu tai yra neveiksni paskola, tai dar nereiškia, kad pinigų neatgausime. Tiesiog ta paskola yra raudonai pabraukta ir mes dirbame ją, pavyzdžiui, restruktūrizuodami ar kažkaip panašiai. Pana Ajalas Sender uždavė klausimų pana Prinskai vardu. Manau, kad atsakiau klausimą dėl geografinio paskirstimo, dėl integruotų ataskaitų dar reikės pasižiūrėti. Ponas Dejong uždavė klausimą dėl skundų mechanizmo peržiūros. Na, aš ką tik dalyvavau susitikę su mūsų verslo vadybininkais ir sužinojau, kad turime penkis tūkstančių skundų ar klausimų, kurios gavo šis departamentas 0,2 2018 metais. Valdymo komitete diskutuosime apie tai, kaip e, e, pareikšta viešose konsultacijose. Aš turėsiu panalizuoti šį klausimą, nes kartais atsliekama šiame darbe. Dėl Volkswagen atveju, taip, mes galime pateikti jums atsakymą raštu. Žinoma, tai jautrus klausimas, e, vyko viešos diskusijos ir norėčiau tiksliai atsakyti į šį klausimą. Ir galiausiai ponios pirmininkės klausimai Atleiskite, kad kalbu šiek tiek ilgai. Nacionalinių vystimo bankų klausimas yra labai svarbus. Aš manau, kad e, tas klausimas, kiek tai susijęs su EFSI, e, e, buvo gana palankus mūsų prasme pirmininkas e, Werneris Hoeris daug dėmesio skiria vystimo bankams. Kaip sakiau, turime pasirašę 25 sustarimus su įvairiais e, vystimo bankais skirtingose šalyse, kai kurios šalis jų iš vis neturi, o kai kuriuose jie yra labai dideli. Tačiau kas dar svarbiau, tai svarbiau tampa, kai kalbame apie daugiametę finansinę programą, panas Arvama žinos turbūt, kad jeigu komisija pasiūlys steigti bendrą fondą ir jeigu iš jo vis daugiau naudosime finansinių priemonių ir biudžeto garantijų, tuomet EIB bus aukščiau, nes pagal sutartį turės gyvendinti inovacijas, turėsime rasti būdų, kaip bendradabiauti su nacionaliais vystimo bankais ir sutikras, kad tai darysime. Aš neturiu skaičių apie e, privačias lėšas palyginti su viešuosiamis, bet žinau, kad mes pritraukėme tikrai nemažai privačių lėšų, bet vėliau galėsiu pateikti tikslius skaičius. Dėl naujų darbuotojų, <clears throat> kai pradėjome dėkti EFSI, bankas turėjo apie 2500 darbuotojų, 40 biurų, dabar turime beveik 4000 darbuotojų. Ir dabar mes išaldėme tą darbuotojų skaičių dėl įvairiausių priežasčių. Negalime pri priimti daugiau. Tačiau faktas tai, kuo daugiau verslo mes turime prižiūrėti, tuo daugiau reikės darbuotojų. Institucija įdomi ta prasme, kad turime daug naujų jaunų darbuotojų. Na, aš sudirbęs beveik visose Europos institucijose, kaip ir jūs. Kartais žmonės e, tiesiog eina iš vienos institucijos į kitą arba pasilieka vienoje. Daugelis EIB e, darbuotojų dirbdavo ilgai EIB, bet dabar turime naują sistemą, kuomet pritraukime daug naujų žmonių. Bet 15-16 metų skaičius galėsiu pateikti vėliau. Na ir tikiuosi, bent jau iš dalies atsakiau į visus klausimus. Labai ačiū, aš noriu paprašyti taip pat pateikti neatsakytus klausimus raštu. Atsakymus labai ačiū už e, įdomų pokalbį. Mes pasirengėme, esame dirbti daug, pirkti daug iš jūsų. Linkime jums e, toliau paliuruoti savo įvaizdį ir gerinti komunikaciją taip pat. Noriu suteikti galimybę e, pranešėjui pasakyti baigiamosius komentarus. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Stubui, vicepirmininkui už visus atsakymus. <clears throat> Ir, na, tikimės gauti daugiau informacijos į visus užduotus klausimus busimuose susitikimuose, nes ketiname įtraukti į savo rengiamus pranešimus konkrečius faktus tam, kad daugiau jūsų laiko nebe, nebe užimsiu ir tikiuosi, kad mes sėkmingai dėlsime rengiant šį pranešimą. Ačiū. Vasario pirmoji yra pranešimo projekto pristatymas, e, šešta vasario pakeitimų įteikimas, o vasario pabaigoje šis pranešimas bus tvirtinamas komitete. Plenarnėme posėdėje jis turėtų būti svarstamas balandžio mėnesį. Baigėme darbą pagal darbo tvarkę. Ačiū Aleksandrui už visą suveiktą informaciją. Tikimės panašių susitikimų ateityje. Ir nebejoju, kad mūsų santykiai su EIB išliks intensyvus būtų viskas. Susitikimas pirmadienį, trečią valandą yra darbo tvarkės pakeitimų. Paskutinis punktas - keitimasis nuomonėmis su EASO e, e prieglapšio agentūros atstovais. E, uždarame posėdyje numatytas, dalyvaus ir koordinatoriai. Sėkmės visiems ir iki susitikimo kitame posėdyje sausio 22.